Ja, meine Damen und Herren, die Kollegs, I, I will begin, otherwise we have not the time. Pradėsiu posėdį, nes kitaip neužteks mums laiko visam darbui atlikti. Labas rytas visiems, 12 darbo tvarkės punktas, atvira jūroje išgaunama nafta ir gamtinės dujos, jie susijusi veikla, pranešė yra Vicky Ford, yra salėje, gali e, pristatyti šį darbo atvarkės klausimą. Šiandien pranešėjai dar nėra, bet e, taupydami laiko dabar steiksime žodį ponė Ford. Aš norėčiau iš karto pradėti, nors nėra šešėlinių pranešėjų, bet daugelis mūsų grupės patarėjų labai daug dirbo, kad būtų susitarta dėl kompromisinių pakeitimų, kuriuos mes vėliau teiksime. Ir mes sugebėjome įspręsti keletą klausimų, kuriuos dabar siūlome jūsų teismui. Ir visi tie pakeitimai, kurių per 140 ir dėl kurių mes balsuosime, pareikalavo labai daug darbo, labai daug pastangų ir tikrai esu dėkinga visų frakcijų atstovams. Iš tiesų visi sutarėme, kad reikalinga saugoti išgavimo ir vietas, ypač atsižvelgianti tai, kad mūsų ištekliai yra pakankamai riboti. Todėl reikalingas tarp sektorinės, tarp žinybinis dialogas, aiškinantis, ko tikrai reikia ir vykstant e, tajam dialogui turime siekti pačių aukščiausių standartų. Taip pat reikia griežtinti atskaitingumą ir ataskaitų teikimo reikalavimą, kad neprarastume visuomenės pasitikėjimo. Reikia planų nenumatytoms situacijoms ir turi būti naudojama ir atitinkama įranga, nes likviduojant padarinius katastrofos naudojami, be kita kur mokesčių mokėtojų pinigai. Reikia numatyti, kaip galima būtų bendrai naudoti įrangą nelaimė ištikus vienoje ar kitoje jūros rajone. Ką tik minėjau, kad Svarbiausias dalykas, jog ištikus katastrofai visi žinotų, kokių veiksmų reikia imtis ir kur yra kokia reikalinga įranga. Juolab, kad vietos valdžia visada turi užtikrinti, kad katastrofos padariniai būtų likviduojami per patį trumpiausią laiką. Dabar dėl atsakomybės. Kila klausimas, kiek plačiai reikėtų aiškinti atsakomybės klausimą, nes būtina iš tiesų, <clears throat> iš tiesų tinkamą pusiausvyrą surasti. Be to, nekartą esame sakę, kad ES vandenyse vandenis a, gali nukentėti dėl avarijų, kurios yra įvykusios už ES priklausančių vandenų ribų, turiu galvoje ir viduržėmio jūrą, šiaurės ir taip pat um, Baltijos jūrą. Mes um, turėsime dar aptarti papildomai licencijavimo leidimų suteikimo mechanizmą, dėl kurio yra teikiama nemažai pakeitimų Ir pagal vieną iš pakeitimų komisija tikrai turi labai griežtai kontroliuoti, kaip yra vykdomi visi licencijavimo reikalavimai. Nebejotina, kad mums reikia užpildyti atsiradusias teisinės spragas, o a, ypač tarp, e, stebėsenos srityje ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Aš pati esu iškėlus keletą klausimų ir manau, ir pasiūlymų, kad komisija suburtų įvairių sičių reguliuotojus, bet nemanau, kad reikia kontroliuoti kontroliuojančius. Reikia tiesiog suvienyti tuos reguliuotojus, kurie jau veikia ir yra sukaupę geros patirties. Kaip buvo kalbėta EMSA turėtų geriau dirbti, bet ten jos atstovai sakė, kad neturi pakankamos įrangos ir galimybių šiuo metu. Taigi dar kartą noriu padėkoti visiems, įskaitant šešėlinius pranešėjus ir tikiuosi, kad artimiausiu metu bus balsuojama palankiai. Ačiū, ponia Hol dabar. Ačiū. <clears throat> Labai atsiprašau, kad neiš, neišgirdau jūsų pristatymo pradžios. Esu labai dėkinga pranešėjai už puikų bendradarbiavimą ir konsultacijas bei diskusijas, kurios vyko rengiant šį pranešimą. Ir yra daug sričių, kur mano manimu mums pavyko pasiekti bendro konsensuso dėl to, kas ypatingai yra svarbu, turint omenyje saugumo užtikrinimą, trečiosios šalies tikrinimą. Tai yra taip pat savalaikį atsiskaitimą, skaidrumą, tam, kad informacija apie nelaimingą atsitikimą būtų paskleista tarp operatorių, kuo galima greičiau. Norėčiau paminėti tris dalykus, kur mano manimu būtų gal svarbu labiau įsigilinti į situaciją. Pirmiausia, priežiūros klausimai. Ir iš principo aš kalbu apie tos pačius dalykus kaip ir pranešėja. Akivaizdu, kad reikalinga ne vien tik tai savanoriškų pagrindų bendradarbiauti, nes juk galiausiai jeigu kokia tai bendrovė įmonė nesilaikys standartinių reikalavimų, tuomet padariniai bus labai plataus masto. Ir aišku, sutinku, kad yra ir pajėgumų e, problema. Ir tai gali turėti neigiamą įtaką, jeigu na, bandysime ES mastu dar numatyti sistemą šalia to, kas jau egzistuoja. Ir galbūt reiktų numatyti saistantį privalomą įvykdymą, nes priešingų atveju niekas kitas nevers laikytis reikalavimų. Ir man gan įdomus yra telekomų modelis, kai patys reguliuotojai susibūrė, uh, ir tampa reguliuojančiaja institucija. Taigi labai svarbu, kad patys reguliuotojai vyk, vykdytų e, normas, o ne dar būtų kuriama papildoma sistema, kas dar labiau apsunkintų sistemą dėl Arkties regiono. Aš pritariu tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad Arkties regionas yra labai pažeidžiamas, tačiau tiesa, kad jau grėžimo darbai ten vyksta. Ir mums dabar reiktų akcentuoti, kad Arkties regione vykstantis grėžimas yra ypatingas, specifinis ir kad čia reiktų numatyti konkrečių specifinių reikalavimų tam, kad grėžimo darbai Arkties regione vyktų laikantis pačių griežčiausių standartų. Ir Arkties regionas yra ypatingai pažeidžiamas ir į tą aspektą irgi reiktų griežtai atsižvelgti. Taigi reikia siekti daugiau šiame regione, daugiau negu kad kituose regionuose. Na ir galiausiai, aš manau, kad reikia laikytis aktyvaus požiūrio, ypatingai kalbant apie ES įmonės, kurios e, pasaulio, van, pasaulio vandeninuose dirba. Ir e, gal ir nėra taip sudėtinga tą padaryti. Pirmiausia, reiktų gal pasižiūrėti, kaip tai vyksta kitose pramonės įmonėse, kai, korpora... kai kalbame apie tarptautinės korporacijas ir kai yra daroma, e, daromos pastangos vykdyti atsiskaitimą, šalių atsiskaitimą, siekiant užtikrinti skaidrumą. Aš manau, kad e, mes, e, teisės aktų kūrėjai ES, privalome pasirūpinti, kad tos įmonės, kurios veikia ES, neišsisuktų nuo, neišsisuktų nuo tokių e, reikalavimų ir nesilaikytų tokio atsainaus požiūrio kitose pas, dirb, dirbdamas kitose pasaulio vietose. Frau Kavalio. Pone Kavalio. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Viki Ford už labai gerą bendradarbiavimą. E, mes dėl svarbiausių klausimų sutarėme ir pateikėme pluoštą pakeitimų, kuriems pritarė tiek pranešėjai, tiek šešėliniai pranešėjai. Ir Dabar pradėsime darbą rengdami kompromisinius pakeitimus. <clears throat> Taigi bendradarbiavimas vyksta labai gerai, jis yra koordinuojamas tiek Viki, tiek šešėlinių pranešėjų. Keturios pastabas norėčiau pareikšti dėl pirminės pranešimo redakcijos ir kadangi tiek pranešėjai, tiek šešėliniai pranešėjai pasirašė atitinkamus pakeitimus, pritarė jiems, tai dabar į tos mūsų pastabus yra atsižvelgiama. Mums reikia daugiau įsikišimo europinių lygmenių, nes e, pirminėje redakcijoje daugiau dėmesio buvo skiriama valstybėms narėms, taigi reikia labiau koordinuoti veiksmus ES lygmenių. Taip pat reikia užtikrinti, kad atsitikus nelaimiai kur nors šiaurės Afrikoje, tai dėl to poveikį pajus taip pat ir ES pietų valstybės. Mums reikia geriau bendradarbiauti, dalinantis e, patirtimi ir e, technologijomis. Tai jūrų saugos agentūra EMSA čia galėtų atlikti deramą vaidmenį užkertant kelią nelaimėms nes e, e, agentūra naudojasi palidovinė sekimo sistema, kuri gali nustatyti naftos e, išsileimą į atvirą jūrą, pavyzdžiui, iš tanklaivių ir galima būtų tokiu būdu taip pat lengvai pastebėti naftos išsileimą iš naftos gavybos platformų Kadangi taip pat e, ir veikia stebėsenos sistema, kuri apima visus ES teritorinius vandenius, tai šią sistemą taip pat būtų galima pasinaudoti e, geriau prižiūrint ir naftos gavybos platformas. Kitas aspektas buvo susijęs su e, viešo sektoriaus atsakomybės griežtesnių nustatymų. Visiškai pritariu Vicky Ford, kad e, reikėtų daugiau dėmesio skirti pramonės įmonių atsakomybei. E, jie buvo minima ir pirminėje pranešimo redakcijoje, tačiau taip pat ir viešasis sektoris turi prisimti daugiau atsakomybės, koordinuojant veiksmus įvykus nelaimiai. E, tai yra labai svarbus viešojo sektoriaus uždavinys. Tas aspektas, kurį pasiūlėme, susijęs su tuo, kad e, pirmoji e, prašymo versija daugiausiai dėmesio skiria mūsų patirčiai sukauptai išgaunant naftą Šiaurės jūroje ir siekiant e, šią patirtį perteikti kitiems regionams. Tas pasiūlymas dabar yra įtrauktas į pranešimą ir paskutinis pastebėjimas yra susijęs su to, kad mes privalome užtikrinti arba turėtume užtikrinti, kad europinės įmonės taikytų tuos pačius darbo saugos standartus, nesvarbu, kokioje pasaulio dalyje jos veiktų. E, tas pasiūlymas taip pat buvo numatytas pirminėje versijoje e, ir aš tikrai noriu padėkoti pranešėjai Vicky Fort už tai, kad e, pritarė mūsų pasiūlymams, taip pat šešėniams pranešėjams dėkoju, buvo labai malonu su jais visais bendradarbiauti. Labai ačiū. Jo, herzlichen Dank. Ačiū labai, ponas Henin. Einau. Prašau, pirmininkė. Vakar mes kalbėjome apie Seviso trečią direktyvą Ir dėl to įvairių frakcijų, na, įvairių frakcijų kolegos e, iš tiesų puikiai padirbėjo ir padarėme pažangos. Dabar jau perėjome į kitą planetą, persikeliame. Normatyviniai reikalavimai reikalingi šioje politikos rytyje, toje pramonės šakoje, kuri evoliucionuoja. Aš manau, kad reiktų kalbėti apie iš principo ir Seviso 3 direktyvą, nes e, ten irgi normatyviniai aktai yra kuriami ir keičiami visos naftos gavybos bendrovės turi būti griežtai e, reglamentuojamos, prižiūrimos tam, kad būtų atsižvelgiama į aplinkos sauginius visuomenės veikatos aukščiausius standartus. Taip pat aš manau, kad naftos gavybos pramonė turi patekti į viso 3 direktyvą. Na ir kalbant apie tai, kad reikia taupyti ir panašiai, jokia naftos gavybos įmonė prie to neprisideda ir Prancūzijoje 10 milijardų eurų pelną e, gauna e, tokios įmonės ir jos dirba be jokios griežtos kontrolės. Dankeschön, Mr. Skinner. Thank you, Arch Chair. Sorry, I was late. Traffic and all of that. Um... Ačiū, ponia pirmininkė. Vyksta. Malonu, kad um, ir šešėliniai pranešėja yra čia ir pranešėja pati labai daug dirbo bei įsiklausė ir į mūsų nuomonę. Beveik į visas mūsų pastabas buvo atsižvelgta ir tai tikrai demonstruoja draugišką nusiteikimą, kurio mes tikimės parlamente. Daugumoje vandenų jau, suka, jau sukaupta patirties a, grėžinių grėžimo įvairiose vandenyse, įskaitant ir ES vandenis, todėl labai svarbu nepamiršti, kad mes bandome spręsti problemas, su kuriuom dar nesusidūrėm. Tokie, tokios katastrofos gali tikrai atsirasti kai grežiamas jūros dugnas. Ir nebejotinai, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir veiksmų derinimas yra itin svarbus klausimai. Aišku, gali būti filosofinių skirtumų, ypač kai kalbame na, apie, apie, pavyzdžiui, stovų skirimą saugumo klausimams. Dar vienas dalykas tai yra mašinų įrangos direktyva ir ji galų gale turėtų užpildyti tam tikras spragas. Dar yra Seveso direktyva, kurioje stengiamas atsižvelgti ir atsižvelgta į daugelį dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, mašininės įrangos problemas. Bet neabejotinai darbo krūviai uh, išgaunant naftą atviruose vandenise uh, yra didžiuliai ir mes e, turime gerbti tuos, kurie atsakingi už saugumą. Labai malonu, kad pranešėja yra įsiklausiusi į vairius komentarus ir atsižvelgia į juos ir dabar tiesiog reikia stengtis visą tai gyventi. Von... Labai ačiū. Komisija taip pat yra atstovaujama, ponai Panik, galiu suteikti žodį. Ačiū. Ačiū, pana pirmininkė, labas rytas visiems. Noriu padėkoti pranešėjai ir kitiems e, parlamento nariams, kurie dalyvavo rengiant pranešimą. Ir tikrai malonu, kad buvo pasiektas bendras sutarimas daugeliu klausimų. Mes taip pat iš dalies dalyvavome, nes su mumis buvo konsultuojamas, jį buvo prašoma pateikti informacijos. Tikiu, kad šiuos uždavinius atlikome tinkamai. Taip, nuomonės kai kuriais klausimais išsiskiria, bet ir sutampa. Pirmiausia, tai yra dėl naftos gavybos atviroje jūroje, taip pat poveikis pramoniai, reguliuojančioms institucijoms nacionaliniu lygiu. Aš manau, kad kai kurios temos, kurios išryškintos pranešimo, kaip tik dabar yra ir mūsų dėmesio centre ir mes planuojame, galvojame apie iniciatyvas, kurios virs konkrečiais pasiūlymais per artimiausius mėnesius. Atsižvelgiant į išsakytas nuomonės, labiausiai susirūpinimą kelia, kad pramoniai teks papildoma našta nes kuriamas tarsi papildomas mechanizmas. Turiu pasakyti, kad komisija neketina įvesti naujų procedūrų arba apsunkinti papildomų darbo sektoriaus, sektoriaus subjektus, bet mes manome, kad ir kaip rodo poveikio vertinimas, kad yra dalykų, kurių reikia imtis Europos lygių, taip pat yra priemonės, kurias reikia dėkti nacionaliniu lygiu ir, aišku, pačios bendrovės turi būti atsakingos už savo darbą. Bet aš manau, kad visai įmanoma Europoje sukurti teisinį pagrindą, kuris užtikrins, kad Europoje veikiančios įmonės laikysis aukščiausių standartų. Aišku, tai yra labai jautrus klausimai, kurie susijęs su tokiu teisiniu pagrindu, bet reikia žengti truputį toliau, negu kad um, operatorių elg savanoriški elgesio kodai. Vėlgi buvo iškelta mintis per diskusijas, ar reikia kontroliuoti kontroliuojančias institucijas. Nereikėtų demonizuoti šitų dalykų ir analizuoti kontrolės problemą, išskiriant ją iš bendro konteksto. Iš tiesų yra ir būdai, ir priemonas, kurios gali užtikrinti, jog šiuo metu veikiančios kontroliuojančios institucijos bus atidžiau stebimos. Tai užtikrins geresnį jų profesinį veikimą, tos veiklos kokybę Ir ta kontroliuojančių institucijų kontrolė yra būtina tiek, kiek būtina užtikrinti veiksmingą sektoriuje veiklą, o tuo suinteresuota visa ES ir jos piliečiai. Taip pat aš manau, kad vykstant tolesniam diskusijam mes galėsime įspręsti ir kai kurios kitus ginčytinus klausimus. Pane Fort, ačiū. Norėčiau kaip ir pradžioje, dar kartą padėkoti šešėliniams panešėjams, padėjėjams, patarėjams, kurie įdėjo labai daug darbo rengiant šį pranešimą. Dažnai pamirštame padėkoti tiems, kurie realiai ir e, rengia tą dokumentą. Dėkoju komisijos e, atstovui už išsakytus žodžius. Jūs kalbėjote apie tai, kad reguliuotojai turi kažkaip kartu e, užtikrinti aukščiausią profesinę kokybę. Ir e, tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai irgi išvelgs tą darbą, kurį aš pamačiau, kaip, na, kaip tie žmonės dirba, kada su jais susitikau. E, Fiona dėl Arkties regiono, aš visiškai sutinku, kad tie, kurie grežia tokioje jautrioje aplinkosaugos prasme zonoje turi atsižvelgti aplinkosaugos reikalavimus ir laikytis geriausios praktikos pavyzdžių, nes aplinka yra pažeidžiama ne tik Arktis regione, bet ir viduržėmio jūros regione, taigi reikia užtikrinti aukščiausią įmanomą lygį ir Arkties regione tarptautiniu mastu reikia, tarptautiniu pagrindu reikia dirbti ir su kitomis valstybėmis. Ir tik tai noriu pasakyti, kad e, jūrų aplinka tam tikrose ES vandenys irgi yra labai pažeidžiama ne tik Arkties regione. Na, aišku, ES bendrovės turi dirbti laikantis aukščiausių įmanomų standartų bet kur pasaulyje. Ir ne tik ES bendrovės. Ir pažvelgus į įmonių teisės aktus, galime pamatyti, kas vyksta. Peržiūrėjus įmonių dokumentus, matome, kas vyksta kitose e, pasaulės vietose ir matome, kas dirba ne pagal tinkamus standartus Ir mes žinome, kurias įmonės galime įsileisti į savo vandenis. Su ponia Karvalio visiškai sutinku. Tai, ką, jisai, tai, ką jį pasakė, dėkoju jai už darbą. Pyčia, sutinku su tavimi dėl nepriklausomų saugos tikrintojų, bet savo pakeitime tu teigi, kad geriausia praktika yra sukaupta Norvegijoje. Aš norėčiau pasakyti, kad mano pakeitime uh, Aš kalbu apie tai, kad reikalingi nepriklausomi saugos tikrintojai ir saugumas yra absoliučiai pirminis prioritetas, kalbant apie naftos gavybos platformas. Ne tik Norvegijoje, bet ir kitose platformose aš lankiausi. Ir taip pat, Pyčia, nepamiršk, kad aukšto, ne, vis, ne visur aukštos lėgio e, grėžimas vyksta giliai po vandeniu, yra įmanoma aukštas slėgio grėžimo darbus atlikti ir seklesniuose vandenyse ir tai yra labai pavojinga jūro aplinkai. Taigi, kalbant apie saugumą atviroje jūroje, nepamirškite, kad ne visi grėžimai giliai yra nesaugus ir ne visi grėžimai saklesnėse vietose yra saugus. Taigi tai yra tas, tie pastai, kuriuos lengva patekti taip mastant. Nes e, Norvegijoje e, buvo kilę daug rizikos dėl būtent grėžimo e, sekles, seklesnėse vandenyse. Ačiū, baigiame svarstyti šiandien šį darbo tvarkės punktą. 16 birželio balsuosime komitete šio klausimu. Dabar 13 punktas e, pavojingų medžiagų naudojimo e, pavojų valdymas. Pana Šimanskis, teikiamas žodis. Labai ačiū. Pasiūliau Jums nuomonės projektą pagrindiniam pranešimui kurį pateikė mm, bendrosios rinkos dėl viešųjų pirkimų. Pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, vykdant viešosius pirkimus ES nesikeistų taip dažnai taisyklės, nes tas teisinis nestabilumas padidina administracinę naštą ir ta našta yra pasis, paskirstama labai netolygiai, ją gali lengviau pakelti stambesnės įmonės, tuo tarpu mažos ir vidutinės įmonės e, dėl šios papildomos naštos turi mažiau galimybių dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose ES lygmenių. Todėl viename iš punktų Aš siūlau naudoti US Small Business Innovation Research modelį ir e, kai kuriuose valstybėse narėse šis modelis jau yra naudojamas, siekiant įtraukti viešuosius pirkimus mažasias ir vidutinės įmonės ir aš manau, kad e, tikrai vertėtų dėmesį šį modelį atkreipti europinių lygmenių. Reikia pripažinti, kad viešųjų pirkimų teisės sistema ir taisyklės galėtų stimuluoti ir uh, kitų ES politikos tikslų įgyvendinimą, tokių kaip naujovių dėgymas, energijos vartojimo efektyvumas, klimato politika. Tačiau aš norėčiau, kad e, tie tikslai e, viešųjų pirkimų sitie būtų įgyvendinami visą laiką atsižvelgiant į tai, kad nebūtų ribojama konkurencija, kad uh, nesustarytų e, tokia padėtis, kuomet pagrindinis kriterijus yra siūloma kaina. Aš sutinku, kad būtų galima taikyti įvairialypius kainos nustatymo mechanizmus, e, tačiau mes neturėtume e, pamiršti būtent mano anksčiau minėto klausimo. Kitas labai svarbus rodiklis yra būtinybė atlikti visapusišką poveikio įvertinimą. Kiekvieną kartą prieimant sprendimą dėl viešųjų pirkimų, kuomet skeliamas konkursas e, nustač, nustatant konkrečius papildomus tikslus, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumą arba e, naujovių dėgymą, <clears throat> kuomet įtraukiame šios kriterijus į viešuosius pirkimus, turime labai aiškiai žinoti, e, kokie bus šių veiksmų ekonominiai poveikiai. Tokios būtų pagrindinės šios nuomonės tezijos. Aš e, tikiuosi, kad e, komiteto, kaip manoma, vieningesnė nuomonė atsispindės galutinėme pranešime, kurį rengia IMKO komitetas. Ačiū uždėmesi. Pane Hol, ačiū. Dėkoju ir pranešėjai. Kaip ir kiti pasisakiusie, norėčiau pakomentuoti efektyvaus energijos vartojimo aspektą viešuosiuose pirkimuose, apie tai yra kalbama ne vienoje vietoje jūsų pranešime ir man atrodo tai yra ypatingai svarbu. Jau šiais metais tarybos išvadose tai buvo akcentuojama vasario mėnesį, taip pat komisijos efektyvaus energijos vartojimo plane tai yra minima, būtent kad viešieji pirkimai turi, vaidina labai svarbų vaidmenį, stimuliuojant energijos prasme efektyvių produktų rinką ir smarkiai prisideda prie efektyvaus energijos vartojimo ir taupimo ES. Manau, kad svarbu yra pabrėžti, kad yra sutaupoma daug kaštų. Ir tai yra labai aktualu, turint omenyje ekonominę krizę, viešos įstaigos, valstybės mažina biudžetus ir svarbu nepamiršti, kad perkant energijos prasme efektyvius produktus, per gan trumpą laikotarpį galima gan daug sutaupyti finansų. PricewaterhouseCoopers ir ECOFIS atliko kaštų, ciklinį, ciklinę kaštų studiją 2009 metais, kur buvo parodyta, kad žali viešieji pirkimai ES 20 milijardų eurų leistų sutaupyti kasmet. PricewaterhouseCoopers yra apskaitos įmonė, ne kokia tai žalia nevyriausybinė organizacija ir į tai reiktų irgi atsižvelgti ir jų nuomonės nepamiršti. Taigi būtų gerai, jeigu galėtumėme nuomonėje pabrėžti, kiek svarbus yra svarbus efektyvus energijos vartojimas viešuosiuose pir, viešųjų pirkimų srityje, ne tik taupant energiją, bet ir tai yra galimybė sutaupyti kaštus. Pritariu Jums ir ponui Kreutzmanui, kad reikia pasirūpinti, kad viešų pirkimų procedūros būtų aiškios ir paprastos, kad nebūtų statomos kliūtys smulkioms vidinėms įmonėms, jų galimybėms dalyvauti konkursuose, teikti siūlymus paslaugų ir prekių viešuosiuose e, pirkimuose. Jeigu būtų galima supaprastinti procedūras, būtų tikrai naudinga. Ačiū. Gut, weitere Meldungen zur Modernisierung Ponas Bensin dabar pasisakys dėl modernizavimo. Thank you, Mr. Chairman. Uh, we need a... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip reikia tobulinti viešųjų pirkimų galiojančias taisyklės. Ir aišku, reikalinga supaprastinti dabartiniu metu taikomą administravimo procedūrą šioje srityje, galų galia jį brangiai kainuoja mokesčių mokėtojams. Ir reikia galvoti apie MVI neproporcingas galimybės. Europos Teisingumo teismas yra prieimęs sprendimą ir jo vadovaudamėsi turėtume sukurti aiškės teisinės taisyklės. Aš manau, kad e, ponas Ščimanskis parengė labai gerą nuomonę Jis daug dėmesio skiria joje supaprastinimui, administracinių procedūrų mažinimui, tačiau ir kaip galima būtų palengvinti dalyvavimą konkursuose. Aš pritariu tam, kad viešųjų pirkimų taisyklių tobulinimas turėtų remtis netrumpalaikiais tikslais, bet e, jas reikėtų keisti galvojant apie ilgalaikę perspektyvą ir atsižvelgiant į tas problemas, kurios kyla mūsų šalise. Neturėtume apsunkinti perkančiųjų organizacijų ir MVI papildomais reikalavimais, kurie pareikalautų dar didesnių išlaidų. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų įmanoma įtraukti kriterijus ir tokiu būdu perkančioji organizacija negalėtų diskriminuoti. Fiona taip pat minėjo, kad reikia pagalvoti, kaip palengvinti MVI dalyvavimo konkursuose sąlygas. Galima, aišku, galvoti apie elksenos kodeksus ir atsižvelgti tos kodeksus, kurie egzistuoja tobulinant viešųjų pirkimų taisyklės. Rezoliucijoje pasakyta, kad prieš dvi savaitės patvirtintas bendros rinkos smulkaus verslo aktas reikalauja stiprinti bendradarbiavimą. Aš manau, kad komisija turėtų panalizuoti, kaip galima tokį dialogą stiprinti, nedarant žalos skaidrumui ir konkurencingumui. Labai ačiū. Ar komisijos atstovai dar norėtų papildyti mūsų diskusijas? Kol kas nematome tokių pageidavimų, panas Šimanski, keletas pastebėjimų. Manau, kad galime šiame komitete sutarti dėl teikiamų pasiūlymų. Visiškai pritariu, kad energijos vartojimo efektyvumas yra labai svarbus veiksnys nustatant naujasias viešųjų pirkimų taisyklės, priimant atitinkamus teisės aktus. Aš šioje nuomonėje tik tai norėjau pabrėžti būtinybę užtikrinti pusiausvyrą tarp šio aspekto ir tarp kitų svarbių viešiesiams pirkimams aspektų. Manau, kad sugebėsime susitarti dėl tinkamų formuluočių ir juose atsispindės mūsų siekis pasinaudoti mm, viešaisiais pirkimais siekiant minėtų tikslų teisės aktų aiškumas, kuris yra labai svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat yra labai svarbus veiksnys. Būtent todėl aš paminėjau tą amerikietiškai modelį, minėjau būtinybę siekti e, e, didesnio teisinio aiškumo, stabilumo, nes e, besikeičiančios taisyklės daro daugiausiai žalos mažoms ir vietiems įmonėms Europos teisės aktuose. Taigi galėtume tą labiau pabrėžti. Vienintelis dalykas, kuriam nepritariau, tai buvo susijęs su e, ribotų žodžių skaičiumi rengiančią nuomonę, o dabar mes jau galime e, labiau šlifuoti tas formuluotės pasirinktas ir aš tikiuosi, kad e, komitetas sutars dėl šių formuluočių. Labai ačiū. Galima baigti svarstyti šį darbo turkis punktą. Dar mm, yra vienas labai svarbus pranešimas. Pakeitimų tikimo terminas baigėsi žia 15 dieną 12 val. Tam niekas neprieštarauja. Tai mm, Tokį sprendimą patvirtiname ir paskelbėme. Kito darbo tvarkės punkto mes negalime dabar pradėti svarstyti, nes balsavimas buvo numatytas tik 10 valandos, taigi galiu jums džiugiai pranešti, kad galite visi dabar išeiti išgerti kavos, tačiau prašau lygiai 10 valandą grįžti, nes e, turime daug klausimų, dėl kurių balsuosime.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

Kann? Ja? Kann man? Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Mėly kolegos, tiksliau kolegijos ir kolegos. And so on. Nobody listens anyway. Try this. <laughs> habe es ausgemacht. so, meine Damen und Herren, wir, ich möchte ganz gerne beginnen, weil wir. Norėčiau pradėti, <clears throat> nes e, balsuosime mm, dėl daugelio klausimų. Balsavimas e, bus kai kur pakankamai sudėtingas, e, ne tik dėl balsavimo apimčių, tačiau dėl jo sudėtingumo Taigi prašau jūsų supratimo ir šiek tiek pagalbos. Atliksime bandomąjį balsavimą tam, kad iš pradžių žinotume, kiek yra komiteto narių ir ar įranga veikia. Taigi pirmiausiai balsuosime dėl klausimo, ar mes ateityje turėtume laiku pradėti posėdžius. Taigi prašau balsuoti taip, kaip jūs manote. Bijau, kad balsavimo rezultatai gali būti nekokie. <laughs> Ne? Also, wir sind jetzt 47, es fehlt. Mūsų yra 48. Ar visų balsavimo įranga veikia? Nėra problemų. Pone Madurel turi problemų per vėlų jau. Ne, ne, balsuoti baigiame jau, viskas jūs jau šiandien daugiau nebeturite teisės balsuoti iš viso. Tokią naują taisyklę patvirtinsime. Tie, kurie nedalyvavo bandomajame balsavime, tie toliau negalės balsuoti. Gerai, pradėkime. Pirmasis balsavimo sąrašas yra skirtas Jordan Sizil pranešimui, panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymas. Pradėkime nuo 47 ir 50 pakeitimo kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko prieš dauguma balsavo, taigi atmesta pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta antrasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta 51 kas už prieš susilaiko atmesta trečiasis kas už prieš ne, dar prašau balsuoti prieš dėl trečio pakeitimo kas susilaiko pritarta šeštasis kas už prieš Pasitikslinkime elektroniškai dėl šeštojo pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuokime dar kartą. kas čia vyksta. Taigi, balsuoti pradedame. Vienu konservatorių ir žaliųjų atstovų balsuoja per daug. Dabar viskas tvarkoje, balsuoti baigiame. Atmesta. 52. Kas už? Koks buvo balsavimo rezultatas dėl pirmo 19 už, 31 prieš. 52 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 53 kas už, prieš, susilaikė atmesta, ketvirtasis kas už, prieš, susilaikė pritarta, penktasis kas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntasis ir dentasis kartu, kas už, prieš, susilaikė pasitikslinkime dėl aštunto ir devinto balsuoti pradedame. Okay. Okay, closed. Balsuoti baigiame. Atmesta 24 balsais už 27 prieš 12 kas už prieš susilaikė pritarta, 13 kas už, prieš susilaikė pritarta, 23 kas už, prieš susilaikė atmestas, 147 kas už, prieš susilaikė atmestas, 148 kas už, prieš susilaikė atmestas, 149 kas už, prieš susilaikė pritarta, 150 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 151 už, prieš, susilaikė pritarta, 14 kas už, prieš, susilaikė pritarta. Septynioliktasis kas už, prieš susilaikė pritarta, tiksliau atmesta, pirmininkas atsiprašo, 152, kas už, prieš, susilaikė atmestas, 153, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 15, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 16, kas už, prieš, susilaikė pritarta, Dabar 17 balsavimas dalimis ir 154, taigi kas už pirmąją dalį. Prieš susilaikė pritarta, antroji dalis kas už. Prieš susilaikė taip pat pritarta. 154 kas už, prieš susilaikė atmestas 156, kas už, prieš susilaikė atmestas 18, už, prieš susilaikė atmestas 157, už, prieš susilaikė taip pat atmestas 18, kas už, prieš Dar kartą kartokime balsavimą 18, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 159 ir 19 kartu. Abu atkrinta, 158 taip pat atkrinta. 160. Balsuokime dėl 160, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta 19, kas už, prieš. Susilaikė pritarta. 128 už, prieš. Susilaikė atmestas 129, kas už, prieš susilaikė pritarta, Dabar balsuosime dėl 130, 101, 17 ir 14 kartu. Kas už? Prieš susilaikė pritarta 132. Kas už? Prieš susilaikė pritarta 18. Už. Ne, atkrinta 18. Pirmininkas atsiprašo, 18 atkrinta. 19. Kas už? prieš, susilaiko pritarta, 133 už, prieš, susilaikė pritarta, 135 už, prieš, susilaikė atmesta, 10 už, prieš, susilaikė pritarta, 134 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 136 ir 140 kartu, kas už, prieš susilaikė pritarta 137 ir 15 papildomai kartu, kas už prieš susilaiko atmesta. 138 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį. Pirmininkas atsiprašo, pirmoji dalis atkrinta, nes prit, atmetėme 160 pakeitimą, 138 pakeitimas dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaiko atmestą. 20. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 16. Kas už, 16 atkrenta, 11 kas už, ne, taip pat atkrenta 11, kaip ir 20, 141 atkrenta, taip pat ir 139. Balsuojame dėl 143 ir 21 kartu, kas už prieš susilaikė atmesta 144 ir 22, kas už, prieš susilaikė, taip pat atmesta 145 atkrinta, 161 kas už, prieš susilaikė pritarta, 162 atkrinta, 163 kas už, prieš susilaikė pritarta, 164 už, prieš susilaikė pritarta, 165 už, prieš susilaikė atmesta. 20 kas už, prieš susilaikė taip pat atmesta. Dabar 20 pranešėjo, kas už, prieš susilaikė pritarta. 168. Kas už? Prieš. Dar kartą, kas už 168. Kas prieš? Susilaikė pritartas 167. Kas už? Atkrinta? Na, ačiū labai. Pirmkas atsiprašo, balsavimas šiandien sudėtingas. 170. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 171. Už. Prieš. Susilaikė. Taip pat atmestas 172. Už. Prieš. Susilaikė. Taip pat atmestas 175. Už. Prieš susilaikė atmesta. 24 už, prieš, susilaikė atmesta. 21 už, prieš, susilaikė atmesta. 176 už, prieš, susilaikė atmesta. 20, ne, 100. Dėl 136 tikslinamės elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Ja. Balsuoti baigiame. Atmesta nedidelio balsų per, persvara 21 už, prieš susilaikė atmesta 173 už Dėl 21-ojo jis buvo atmestas. Norite pasitikslinti? Atsiprašo pirmininkas. Gerai, tikslinamės dėl 21-ojo balsuoti pradedame. Dėl 21 pakeitimo tikslinamės balsavimo rezultatus. 21 pakeitimas dar kartą kartoju tikslinamės balsavimo rezultatus dėl 21 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Labai lietai pradėsiu balsuoti, kad visi galėtų apsispręsti, pasitarti tarpusapį. Ar mes apie 21 Enil pakeitimą kalbame, ar apie 21 pranešėjo pakeitimą. Taip, apie 21 pakeitimą, kurį patikė pranešėjas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 Tiesą sakant, šis balsavimo rezultatas e, veikiau yra susijęs su to mūsų sudėtinga balsavimo eiga. Dabar 173. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 177. iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį. Kas prieš, susilaikė pritarta. Kas už antrąją dalį. Kas prieš, susilaikė atmesta 179, 22, 25, NV ir e, MPL, kas už, prieš susilaikė atmesta. Dabar norite tikslintis, buvo labai aiškus balsavimo rezultatas, tikslinamės. Dar kartą balsuoti pradedame vienu EPP atstovu balsuoja per daug. Vieną kortelę turėtų ištraukti vienas EPP e frakcijos narys. Dabar viskas tvarkoje, balsuoti baigiame. Rezultatas yra neigiamas. Pone Biutikoferi, dažniausiai aš būnu teisus, ne visuomet Tačiau taip, dabar 181-23 eini pakeitimai, kas už, prieš susilaiko pritarta, 26 kas už, prieš susilaikė atmesta, 27 už, prieš susilaikė atmesta Taip pat atmestas 178 už prieš susilaikę. Taip pat atmesta 180 už prieš susilaikę pritarta. 162 už prieš susilaikė taip pat atmestas 184 už prieš susilaikė pritarta 22 už, prieš susilaikė pritarta 183 už, prieš susilaikė pritarta 28 už, atkrinta tiksliau šis pakeitimas, ačiū labai, 165 už, prieš susilaikė atmestas 187 už prieš susilaikė pritarta, 192 e, atkrinta, 23 atkrinta, toliau atkrinta, atkrinta, atkrinta, atkrinta, atkrinta. Kuris dabar pakeitimas? pakeitimas, sako pirmininkas, yra 201. Kolegė nesutinka, reikia truputėlį palaukti. Šimtas septyniasdešimt ketvirtasis, dėl jo turime balsuoti, kolegė teisė. 174 kas už 174. Kas prieš susilaikė atmesta. Dabar 201. Šimtas devyniasdešimt trečiasis. Visi sutinkate, balsuojame dėl 123, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 124, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 129, kas, ne, šis atkrinta. 200 taip pat, 201 taip pat atkrinta. 201 atkrinta. Tolesnis taip pat atkrinta. O, koks čia balsavimo sąrašas. 127, manau, yra kitas pakeitimas, sako pirmininkas, atsiprašau, bet balsavimas vyksta sudėtingai. Kas už 197, kas prieš, susilaikė pritarta. Dėl 197 norite tikslintis, tikslinamės elektroniškai balsuoti pradedame. Vienu EPP atstovu per daug tarp balsuojančiųjų. Prašom šitraukti kortelę. Vienas EPP frakcijos atstovas turėtų ištraukti savo kortelę, nes kitaip negalėsime toliau balsuoti. Ačiū. Balsuoti baigiame. Pritarta. kiti pakeitimai atkrinta iki Dieve man. Aš manau, kad dabar dėl 25 reikia balsuoti kas už 25, kas prieš susilaikė pritarta, 203 už, prieš susilaikė atmesta, 204 už, prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt šeštasis už, prieš Norėčiau dar kartą pakartoti balsavimą. Kas už 26? Prieš. Ačiū susilaikė atmesta. 26 pranešėjo. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 206 atkrinta. 206 kas už? Prieš susilaikė pritarta. 207 kas už, prieš susilaikė atmesta 29 už, prieš susilaikė pritarta 208 kas už, prieš susilaikė. Dar kartą dėl 208 už, prieš susilaikė atmesta 209. Norite tikslintis dėl 208 tikslinomis. Pradedame balsuoti. Žaliųjų dviem atstovais per daug tarp balsuojančiųjų. Tampa nusikalstama veika toks balsavimas. Ar viskas tvarkoje? Dėl 208 balsuoti baigiama pritarta. 209 atkrinvo, 30 kas už, prieš susilaikė pritarta 210, 301, 37 kartu. Kas už, prieš. O. Pasitikslinkime. Balsuoti pradedame. Du stimmst komische Dinge ab hier. Alles klar? Closed? Balsuoti baigiame. Atmesta 25 už 25 prieš. Matote balsavimo rezultatus, tai ne, nebūtina man jų skelbti. 211 kas už, prieš susilaikė pritarta, 212 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė pritarta, 28 atkrinta, 113 kas už, prieš susilaikė pritarta, 214 už, prieš susilaikė pritarta, 29 už, prieš susilaikė pritarta, 30 už, prieš susilaikė atmesta, 302 už, prieš susilaikė pritarta, 215 už, prieš susilaikė atmesta. 216 ir 303, 301 kartukas už, prieš susilaikę pritarta, tiksliau atmesta. Pasitikslinkime. Dėl 216, 33, 31 balsuoti pradedame. Okay. Alles klar? Okay, closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. 34. Kas už 34? Kas už 34? Ne, neatkrinta. Bet jeigu norite, galime atmesti 216 ir jūs būsite teisus. Taigi 34, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. 219, 32, 35 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. Na, tikslinėms dar dėl 219, 32, 35. Dar kartą pirmininkas tą patį angliškai kartuoja, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. <clears throat> Dabar kas už 220, 33, 36, kas prieš. Tikslinamas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 217, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 218 už, prieš, susilaikė atmesta, 37 už, prieš, susilaikė atmesta. 221 už, prieš, susilaikė pritarta, 122 ir 34 e, atkrinta, 29 už, prieš, susilaikė pritarta. 223 atkrinta, 224, 35 ir 38 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 226 kaip papildymas už prieš susilaikę pritarta, 227 už prieš susilaikę tikslinamis. Dėl 227 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritartą. 228, 36 ir 39 identiški, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 229, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 230 už, prieš, susilaikė pritarta. 40 už, prieš, susilaikė pritarta tikslinamės. Dėl 40-ojo balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 231 už. Prieš. Susilaikė pritarta. 232 už. Prieš susilaikė pritarta, 233-37 kartu, kas už, prieš susilaikė pritarta, 234 už, prieš susilaikė atmesta 41 už, prieš susilaikė atmesta 308 už, prieš susilaikė atmesta. 30, 28, 27 kartu, kas už, prieš susilaikė pritarta. 235 už, prieš susilaikė pritarta. 236 Balsavimas dalimis, 39-asis taip pat balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, be žodžio final, kas už, kas prieš. Dar kartą, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta antroji dalis, norite tikslintis, dėl pirmosios dalies gerai tikslinamės Balsuoti baigiame pritarti. Būtų tikrai e, lengviau nuspręsti, jeigu visi keltumėte rankas. Antroji dalis atkrinta. Dabar balsuosime dėl 237 taip pat atkrinta. 238 kas už prieš susilaikė pritarta, 40 kas už prieš susilaikė pritarta, 43 už atkrinta. Išprotėti galima. Labai sudėtingas balsavimas. Sąrašas 44. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestą. 45. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Kiti atkrinta iki 47. 47. Dabar. Ne. 240-46 dėl jų dabar balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta 47 už, prieš, susilaikė atmesta 31 už. Dėl 47 tikslinamės balsavimo rezultatus balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Aiškia persvara pritarta. 31. Už, prieš. Ne, pritarta. 242. Už, prieš susilaikė. Manau, kad pritarta, bet dalis kolegų nebalsuoja. 241 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaikė pritarta. Troji dalis, pat išbraukiant žodį existing, kas už. Prieš susilaikė taip pat pritarta. 41 atkrinta, 42 kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar mano mėgstamiausi balsavimai kompromisiniai pakeitimai. Trečiasis kompromisas kas už, prieš susilaikė atmes, atmesta. Trečiasis A kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Gražus balsavimo sąrašo puslapis 33 ir 250 kartu. Už prieš visą laiką pritarta. 249, kas už prieš visą laiką pritarta. 251 už prieš susilaikė atmesta. 252 Kas balsuoja už? Pirmininkas atsiprašo. 240. 6, 44 ir 45, kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. 34 už, prieš susilaikė pritarta, 35 už, prieš susilaikė pritarta, 256 už, prieš susilaikė atmesta 49. Norite tikslintis dėl 256. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. The 53 we have bought? Rejected, yes. Yeah. It's rejected, okay. Atmesta, gerai. 49 kas už, prieš susilaikė atmesta, 44 už, prieš susilaikė pritarta, 257 už, prieš susilaikė atmesta 258 už, prieš susilaikė, atmesta 45 už, prieš susilaikė, atmesta 50 už, prieš susilaikė, pritarta. Du šimtai šešiasdešimtasis už prieš susilaikė pritarta. 261 už. Ne, pinkas atsiprašus, šis atkrinta, 262 už. Prieš susilaiko atmesta, 263 už. Prieš susilaikė pritarta, 264 už. Prieš susilaikė atmesta, Norite tikslintis dėl 264 tikslinamis. Balsuoti pradedame. Pritarta. 37 ir 36 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį su žodiniu pakeitimu, kas prieš susilaikė pritarta, antroji dalis su papildymu, kas už, prieš, susilaikė pritarta, dabar 36 pakeitimas, kuris yra identiškas 37. Jau balsavome dėl jų, pirmininkas atsiprašo. 268 dabar kas už, prieš susilaikę. Dar kartą 268 už, prieš susilaikę atmestą. 269 atkrinta. Dėl 33 dabar balsuojame. Ne, dėl 38 pirmininkas atsiprašo. Kas už 38 pakeitimą, kas prieš susilaikė pritarta. 270 kas už prieš susilaikė pritarta. 271 ir 48 kartu, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 49 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 40 už, prieš, susilaikė pritarta, 200. 41 dabar balsuojame. 41. Kas už, kas prieš. Pritarta. 273. Kas už, prieš. Susilaikė pritarta. 151. Tiksliau, kas už, prieš susilaikė. Atmesta. 274 už Pone Van Bremt, prašau žodžių. Aš norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą šiai pataisai ir jis skambėtų taip antroje dalyje. Pirmenybė turėtume teikti e, istoriniams radioaktyviosioms atliekoms, todėl mes vietoj žodžio istorinis e, norėtume siūlyti seniausiams E, radioaktyviosiams atliekoms. Ar visi sutinka tokį pakeitimą atlikti, tai reiškia 274 kartu su žodiniu pakeitimu, kurį ką tik pristatė ponė Fambremt, kas už prieš. Jau nu, buvo visiškai nesuprantama. 234 su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikė, atmesta. 275 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 kas už, prieš, susilaikė. Kiti likę komiteto nariai, ką daro, kas už 42 prieš susilaikė pritarta. 279 plinta 52, kas už, prieš susilaikė atmesta. 43 už, prieš susilaikė pritarta 44 už prieš susilaikė pritarta 281 už prieš susilaikė pritarta 282 už prieš susilaikė pritarta 283 už prieš susilaikė pritarta 204 už prieš susilaikė atmesta 200 85 už prieš negali būti 285 kas už prieš susilaikė pritarta 45 286 kartu kas už prieš susilaikė pritarta 188. Kas už prieš susilaikė atmestą. 289 už, ne, atkrinta. 290-91 identiški, kas už, prieš susilaikė atmestą. 46 kas už, prieš susilaikė pritarta 292 iš dviejų dalių su žodiniu pakeitimu, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaikė pritarta antroji dalis, kas už. Antroji dalis atkrinta 293 už prieš susilaikė pritartas, septintasis už prieš susilaikė atmesta, penkšim ketvirtasis už prieš penkšim ketvirtasis už penkiasdešimt ketvirtasis už Septintasis pakeitimas tikslinamis. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiam. Penkiasdešimt ketvirtasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Penkiasdešimt šeštasis. Kas už? Prieš susilaikė pritarta 57 už prieš susilaikė pritarta. Šešiasdešimtasis, kas už, prieš susilaikė atmesta, šešiasdešimt pirmasis, už, prieš susilaikė atmesta. 62 už, prieš susilaikė atmestas, 63 už, prieš susilaikė pritarta, pirmasis už, prieš susilaikė pritarta, dešimtasis už, prieš susilaikė pritarta, pirmasis už, prieš susilaikė pritarta, 64 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį Pirmoji dalis atkrinta. Tik už antrąją dalį balsuojame, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 66 už, prieš susilaikė atmesta. 67 už, prieš susilaikė pritarta. 69 už, prieš susilaikė pritarta. 70 už prieš susilaikė atmestą. Antrasis už prieš susilaikė pritarta. Septyniasdešimt pirmasis ir antrasis už prieš susilaikė dar kartą. 71 ir 72. Kas už? Prieš susilaikė atmestą. 75. Norite tikslintis? Balsuoti pradedame. Aš galiu atsižvelgti tik į tuos balsus, kurie kelia rankas. Aš negaliu atspėti, ką jūs turite galvoje rankų nekeldami. Balsuoti baigime. Pritarta. Septyniasdešimt penktasis, kas už? Prieš. Susilaikė, atmestas. <clears throat> Antrasis atkrinta. 76 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaikė. Galime pasitikslinti, balsuoti pradedame. Dėl pirmosios dalies 76 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Atskrinta. Septyniasdešimt aštuntasis, kas už prieš susilaikė pritarta, 79 ir 3 už, prieš susilaikė atmesta tikslinamis. Jeigu vėl bus kitoks balsavimo rezultatas, tai tik elektroniškai nuo šiol balsuosime. 79 ir 3 pradėme balsuoti. Visi balsavote? Balsuoti baigėme atmesta. 80 už. Kas už 80? Prieš. Susilaikė atmesta. 81 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 82 už. Prieš susilaikė atmesta 85 už prieš susilaikė tikslinamis dėl 85 Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmestam. 85 atkrinta. Aštuoniasdešimt ketvirtasis pakeitimas balsuokime dėl antrosios dalies. Tik dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaikė atmesta 87. Kas už? Prieš susilaikė atmesta 11. Už. Prieš susilaikė pritarta 88. Už. Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis Envi, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 89 už, prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė pritarta. 90 už, prieš, susilaikė atmesta 91 krinta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta 98 už, prieš susilaikė atmesta 99 už, prieš susilaikė pritarta 100 už, prieš susilaikė atmestas 101 už, prieš susilaikė pritarta 12 ir N6 identiški, kas už, prieš atkrintoje. 103 už, prieš Kas prieš? Ačiū. Susilaikė atmestą. Septintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Šimtas ketvirtasis. Už. Prieš. Susilaikė pritarta. Šimtas e, aštuntasis. Kas už? Prieš 106 atsimtas yra 8 dabar pakeitimas. Envi, kas už. Prieš susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. Gal kurio dabar balsuosime? Penktojo. Ne, vienuoliktasis Envi, kas už. Prieš susilaikė atmesta, penktasis netikslinamas dėl vienuoliktojo. Vienuoliktasis atmestas, po, po to surenksime spaudos konferenciją ir pristatysime savo posėdį. Požiūrį į šį pakeitimą. Aš jau baigiu susipainioti, sako pirmininkas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktasis, kas už prieš susilaikė pritarta, 109 už atkrinta, nes penktasis buvo patvirtintas, 112. 110. Kas už? prieš šimtas dešimtasis dar kartą kas už prieš tikslinamas. 110 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 111. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta 112. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta 115. Už. Prieš Turime pasitikslinti dėl 115, pradedame balsuoti. Tuoti baigiame. Aiškiai daugumą pritarta. 116 atkrinta. Kitas pakeitimas, dėl kurio balsuosime, yra šeštasis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 114 už, prieš, susilaikė pritarta. 117 atkrinta. 12 atkrinta. 118 atkrinta. Septintasis kas už prieš. Tikslinamas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 119. Kas už? Prieš susilaikė atmesta, 121 už, atkrinta, pirmininkas atsiprašo, 122 už, prieš, susilaikė. Tikslinamės 222. Balsuoti Beveik baigėme. Dabar tikrai baigėme atmestą. 120 už. Prieš susilaikė pritarta. 124 už. Prieš susilaikė, susilaikė pritarta. 13 už. Prieš susilaikė pritarta. 125 už. Prieš susilaikė pritarta atmesta. 126 už, prieš susilaikė atmesta, 8 už, prieš susilaikė pritarta, 127 už, prieš susilaikė pritarta, 9 už, prieš susilaikė pritarta, 49 už, prieš Dėl 127 prašoma pasitikslinti. Ne, dabar dėl 49. Už, prieš, susilaikė, atmesta 48. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Pone Jordan Sizel, prašau ilgai nekalbėti. Labai trumpai. Pirmiausia, atsiprašau, kad tiek ilgai reikėjo balsuoti, bet kaip suprantate, mes labai domimės šiuo klausimu, kuris kelia daug prieštaringų nuomonių ir stengiamės pasiekti kompromiso, bet susitarėme tik dėl trijų kompromisinių variantų. Po šio ilgo balsavimo uh, galiu pasakyti, kad vieni išlošė, kiti prarado vienoje srityje, bet atvirkščiai įvyko šitoje srityje. Aš manau, kad techniniai dalykai neturėtų būti direktyvos dalis ir dėl to tiek daug buvo įvairiausių pakeitimų, bet labai prašau pritarti bendram pranešimui, nes taryboje pritarta direktyvai didelė balsų dauguma. Na kągi, paskutinis Neturėjau leisti dabar šio pasisakymo, daugiau nebeleisiu kolegoms kalbėti. Dabar tai buvo mano klaida, aš atsiprašau. Pone pirmininkė, jį blogą darbą atliko, o po to dar pati save gyrė, o mes negalime reaguoti. Pone Biutikoferi, žinau, kodėl jūs taip nervinatės dėl tokių klausimų. Mes valdą balsavimą dabar baigsime balsuoti. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu pradėme balsuoti. Final vote. Final vote. <laughs> Nobody knows what they are voting for. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. O dabar balsuosime dėl štai balsavimo rezultatai 32, 33 už 6 prieš. Taigi vis tiek patvirtinta didžiaja dauguma. O dabar dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuojame. Pradėkime balsavimą. Balsavimas baigtas. Kas nutiko, klausė pirmininkas. Rezoliucijai pritarta. Ačiū. Tiek šio klausimo, dabar pereikime prie kito klausimo. Balsuosime toliau ir nekartokime ankstesnių klaidų. ponios ir ponai. Turime dar daug dokumentų, dėl kurių reikia balsuoti, todėl prašau daugiau drausmės salėje. Tada visiems bus paprasčiau. Labai atsiprašau, bet visi kalba vienu metu ir negaliu girdėti visų. Taigi dabar pranešėjas Hatsimarkakis gali pasisakyti dėl kito klausimo. Na kągi ir vėl daug kompromisinių pasiūlymų, todėl balsavimas vyks sparčiau, bet yra vienas papildomas pakeitimas, kuris turėtų būti penktame puslapyje, bet jo čia nėra. Ir tai yra 14a kompromisinis pasiūlymas, tiesiog noriu į tai atkreipti jūsų dėmesį, nes um, pakeitimų sąraše nėra, sekretoriatas dar jums primins apie tai ir manau, kad mes galėsime balsuoti daug greičiau šiuo atveju negu anksčiau. Pirmininkas, na kągi, bandykime ir pažiūrėkime, kaip seksis. 52 už Dešimtas kompromisinis už, prieš, patvirtinta. Dešimtas imko už, prieš. Na, jau padariau klaidą, sako pirmininkas. Prašau drausmės salėje, nes tikrai sudėtinga. 137 pakeitimas už, prieš, Dar net nepaskelbėjau, koks balsavimo rezultatas, o jūs jau pradedate skusti, sako pirmininkas. Šviesos greičiu viskas vyksta. 137 pakeitimas tikslinamės. Pakartotinis balsavimas. Tai reikia pasitiksinti ar ne, klausia pirmininkas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtas imko komiteto kas už. Prieš patvirtinta. Vienas keturi vienas už prieš. Patvirtintas. Kokia problema? Ar jūs norite tikslintis elektroniškai balsuodami? Ne, CA 11 patvirtintas, 12 už prieš. Susilaikė patvirtintas, 149 kas už prieš patvirtintas, kompromisinis 12 už prieš patvirtintas. Toliau 161 pakeitimas, dėl jo nebuvo balsuota. Ne, 12 už prieš patvirtinta. 164 patvirtintas, 166 už. Kokia problema, klausė pirmininkas. Patikslinkime balsuodami elektroniškai dėl 165 pakeitimo. Ponui Turmas kilo mintis tokia, balsavimas baigtas. Pono Roilio Pakeitimui pritarta didžiaja balsų dauguma. Ir tai yra puiku, tikrai. Reikia praskaidrinti mūsų rytą. Galime pakartoti balsavimą, jeigu kas nepatenkintas. 166 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 167 už, prieš, patvirtinta 13 ekono, patvirtinta patvirtintas, 13 už, prieš patvirtintas, 168 kas už, prieš susilaikė. Pasitikslinkime dėl 168 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 169 jį atsijėmė. 13 kas už. Prieš susilaikė patvirtintas. 13 kas už, kas prieš. Atmestas. 14 kompromisinis, kas už, kas prieš. Patvirtintas. 189 kas už, kas prieš. Patvirtintas. 190 kas už, prieš. Atmestas. 20 kas už, prieš. Atmestas. 100. Norite pasitiksinti dėl 20 pakeitimo, klausė pirmininkas. Kągi, balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 191 atkrenta, 19 pakeitimas už prieš. Vėlgi akivaizdu, kad už patvirtinta. Toliau kompromisinis pakeitimas 14a. Man regis visi turi tekstą, kas už. Prieš. Susilaikę patvirtintas. Toliau viskas atkrenta iki 192, kuris Patvirtintas, sako pirmininkas. Toliau. 196. Norit pasitikslinti? Gerai, 196 pakeitimas. Tikslinamės. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Truputį atidžiau balsuokime. Patvirtintas. Ši. 196, 127, 8, 9. Aš taip suprantu, kad iki, 100, iki 200 viskas atkrenta, 216 už prieš. Ar aš vėl padariau klaidą, klausė pirmininkas. 199. Ne, dėl jo turime atskirai balsuoti. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtintas. 200 ir 16 balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 201 pakeitimas toliau, už, prieš, patvirtintas. Dvidešimt antras, du šimtai antras. Kas už? Vėl ne taip, klausė pirmininkas. Ne, teisinga, 22-202 pakeitimai atkranta. 203 pakeitimas, kas už, prieš, patvirtinta 204 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 205 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 16 už, prieš atmestas, 15 ekon komiteto už, prieš susilaikė patvirtinta, 206 už, prieš susilaikė patvirtintas, 207 kas už, prieš patvirtintas, 208 atkrenta, 15 kompromisinis kas už, prieš, patvirtintas, 215 už, prieš, atmesta, 16 kompromisinis už, prieš, patvirtinta, 223. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 17. Kompromisinis. Kas už? Prieš patvirtintas. 229. Už. Prieš. Dar kartą. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 230 už prieš, susilaikę. Pasitikslinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 231. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 232. Kas už? Ne, jisai atkrenta. 233. Kas už? Prieš. Atmestas. 234. Už. Prieš. Susilaikę. At, patvirtintas. 235. Kas už? prieš susilaikę patvirtintas 236 pakeitimas atkrenta 237 taip pat. Kompromisas 18 patvirtintas 241 už prieš atmesta 17 už prieš patvirtinta 242 už prieš. Dar kartą pasitikslinkime 242 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 243 ir 19 kartu balsuojam, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 27.244. Kas už prieš patvirtinta. 245. Kas už prieš susilaikę patvirtinta. 19 kompromisinis. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 252 už. Prieš. Susilaikę patvirtinta. Dabar turime balsuoti dėl 23. Patvirtintas 24 už prieš. Susilaikė patvirtintas. 20 kompromisinis, kas už prieš. Patvirtintas. 269 kas už prieš susilaikę patvirtintas. 265 už, prieš. Pasitikslinkime. 265 pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 26 imko, kas už prieš. Patvirtintas. 20 A kompromisnis už prieš patvirtinta, 31 už prieš patvirtinta. Prieš 31. Dar kartą balsuojame. Kas už? Prieš. Atmesta. 20, 32. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 20b kompromisinis, kas už prieš patvirtintas, 22 kon, kas už prieš patvirtintas, 273, kas už prieš patvirtinta, 34 už prieš susilaikę, patvirtintas, 35, kas už prieš susilaikę Dar kartą pasitikslinkime balsuodami elektroniniu būdu. Dėl 35 pakeitimo balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 21 kompromisinis už prieš susilaikė patvirtinta. 300, 278 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 279 kas už prieš, susilaikė patvirtintas 280, kas už, prieš, patvirtintas 281 už, prieš, susilaikė patvirtintas 22 kompromisinis, kas už, prieš, patvirtintas 37, kas už, prieš, patvirtintas 284 atkrenta, 285 už prieš susilaikę atmestas. 23 kas už prieš patvirtintas, 38 už prieš susilaikę patvirtintas. 287. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 23 kompromisinis už. Prieš. Susilaikę patvirtintas. 292. Už. Prieš. Patvirtintas. 24 kompromisinis už. Prieš. Susilaikę patvirtintas. 24b kompromisinis patvirtinamas. 311 už prieš susilaikę atmesta, 45 už, prieš patvirtinta, 312 už, prieš patvirtintas, 26 atkrenta, toliau 313 už, prieš susilaikę patvirtintas. 3, 14 ir 27 kartu. Už, prieš, susilaikė patvirtintas, 28 patvirtintas, 47 už, prieš patvirtintas, 316 už, prieš. Pasitikslinkime, balsuojame dėl 316 pakeitimo. atmestas. 317, kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Balsuokime. Balsavimas baigtas, patvirtintas. 318 kas už. Prieš. Toliau 319. Už. Prieš. Patvirtintas. 320 ir 29. Ne. Norit, kad pasitikslintume? Gerai, dar kartą balsuojam 319 pakeitimas. Trys šimtai dvidešimtas kas už? Tai dėl kurio balsuojame, klausė pirmininkas. 321. Už, prieš, susilaikę. Dar kartą, kas už 321 pakeitimą? Prieš. Susilaikė patvirtintas. 322 atkrenta, 323. Kas už? prieš patvirtintas, 224 už, prieš patvirtintas, 25 kompromisinis kas už, prieš patvirtintas, toliau 26 kompromisinis už prieš patvirtintas, 334 už prieš susilaikę patvirtintas. 20. Ne, Pasitikslinkime dėl 334 pakeitimo. Closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. 27 kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtintas. 34 Antras imko patvirtinamas 34. Kas už? Prieš. Kas už? Dar kartą pakelkite rankas. Dėl 34 balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtintas. 351 atkrenta, 28 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Pirmas kompromisinis už prieš patvirtintas. Pirmas pakeitimas už prieš patvirtintas. 60 už prieš patvirtintas. 61 už prieš susilaikė patvirtintas. 62-63. Kas už prieš susilaikę. Man atrodo, kad vis tik tai patvirtintas. Antras kompromisinis patvirtinamas 66. Už 66 pakeitimas. Patvirtimas 69 pakeitimas. 69. Keliame rankas. Kas už? Prieš. Patvirtintas, man regis, sako pirmininkas. Atsiprašau. Pasitikslinkime. 69. Man atrodo, kad dauguma balsavo už. Balsavimas baigtas. Tikrinamės. Taip, 24, 69 patvirtinamas. Antras ir ketvirtas atkrenta. 70. Kas už? Prieš. Patvirtintas 71. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 72 kas už prieš susilaikę. Dar pasitikslinkime, balsuokime. Balsuokime dar kartą dėl 72 pakeitimo. Balsavimas baigtas, sako pirmininkas, ir atmestas. 73 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtintas, trečias atkrenta, 74 kas už prieš susilaikė atmestas, 75 kas už prieš susilaikė atmestas, 76 už prieš susilaikė atmesta, trečias kompromisinis kas už prieš patvirtintas, 80 kas už prieš susilaikę patvirtinta, 83 už kas už 83 prieš Dar kartą, 83 pakeitimas, kas už? prieš, susilaikė, atmesta, 84 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 85 už, prieš, patvirtinta, ketvirtas kompromisinis už, prieš, patvirtinta, 92 už, prieš, patvirtinta, 93 atkrenta, 94 pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas, 95 atkrenta, 96 už, prieš, susilaikė patvirtintas, 6 imko, už, prieš, susilaikė patvirtinta, 97 kas už, prieš, Patvirtinta ketvirtas B kompromisinis. Kas už? Prieš. Patvirtinta šimtas pirmas. Už. Prieš. Patvirtinta šimtas antras. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta penktas kompromisinis. Už. Prieš. Patvirtintas ketvirtas. Už. Prieš. Patvirtintas šeštas kompromisinis. Kas už? Prieš patvirtintas, 7 kompromisinis už, prieš patvirtinta, 112 kas už, prieš atmestas, 8 kompromisinis už, prieš patvirtintas, 117 už, prieš. Susilaikę? Pasitikslinkime dėl 117. Mano galva vis tik jam pritarta, sako pirmininkas. Ne, atmestas. 121. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 122. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 123. Už. Prieš. Patvirtinta. 7 ir 126 kartų balsuokime už. Prieš. Patvirtinta. 120 ketvirtas 27 atkrenta, 125 už prieš. Pasitikslinkime. 125 pakeitimas balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 128 už prieš. Susilaikė atmesta. 129 kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas kompromisinis už, prieš, patvirtinta. 134 už, prieš, patvirtinta. 135 už, prieš, susilaikė. Atmestas, sako pirmininkas. 135 pakeitimas. Gal norit pasitikslinti, klausė pirmininkas. Balsuokime dar kartą dėl 135 pakeitimo. Balsavimas. Balsavimas baigtas, atmestas. Dabar baigiamasis balsavimas dėl viso pranešimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmininkas pajokavo.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 micros on or not? No? Doch. Yes? Okay. 119. Zustimmung? Gegen? 119. Už prieš susilaikę atmesta. 121. Ne, sako pirmininkas, ne taip viskas. 121. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Dešimtasis kompromisas. Už 121 tikriname. Prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 122 už, prieš, susilaikę. 130 už, prieš, susilaikę, priimta. 130 tikriname. Prašau. 130 pakeitimas. Tikriname rezultatus. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Prašau visų balsuoti. Aiškiau. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Reikia 18 už, prieš, susilaikę priimta. 142 už prieš susilaikę priimta, 143 už prieš susilaikę atmesta, 144 už prieš susilaikę atmesta, 12 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 151 už prieš susilaikę priimta. 152 už, prieš, susilaikę priimta. 153 už, prieš, tikriname. 153, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. 154 už, prieš, susilaikę, priimta. 229 atkrenta automatiškai. Ne, visgi balsuojame 229 už, prieš, susilaikę, priimta. Regi 5 už, prieš, susilaikę, priimta. 305 už, prieš susilaikę priimta, 155 už, prieš susilaikę priimta, 13 kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 14 kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 169 už, prieš 169 dar kartą, kas už, Kas prieš? Susilaikę tikriname. 169, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. 171 už. Prieš. Susilaikę priimta. Regi devintasis už. Prieš. Susilaikę priimta. 172 už. Prieš. Tikriname. 172. Baigiame balsuoti. Atmesta. 173 už, prieš, susilaikę, priimta. 174 už, prieš, susilaikę, priimta. 175 už, prieš, susilaikę, priimta. 176 už, prieš, susilaikę, priimta. 177 už, prieš, susilaikę, priimta. 150 už, prieš, susilaikę, priimta. 478 už. Jis atkanta automatiškai, sako pirmininkas. 15 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 203 už, prieš, susilaikę, priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 216 už, prieš, tikriname. 216, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikę. Primta. 233 už, prieš, susilaikę, primta. 235 už, prieš, susilaikę, primta. Regi 4 už, atkrant, atsiprašau. Regi 6 už, prieš, Tikriname. Baigiame. Balsuoti. Priimta. Regi šeštasis priimtas. Dabar devinioliktasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 252. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 253 už. Prieš. Susilaikę priimta. Tikriname. Kągi tikriname tuomet. 253 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 254. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 256. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 20. Kompromisas už. Prieš prieš, susilaikę, priimta. 271. Už, kas už, 271, kas prieš, susilaikę, priimta. 273 už, prieš. Du šimtai septyniasdešimt trečiasis dar kartą. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad atmesta, bet visgi patikrinkime. 273. Atmesta. 276 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 21 kompromisas kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. 22 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 23 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 24 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 25 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 312 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 313, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 314 atkrenta, 315 už, prieš, susilaikę, priimta. 33 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 322, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 34 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 339. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. 340. Už. Prieš susilaikė. Priimta. 341. Už. Prieš susilaikė. Priimta. 342. Už. Prieš. Priimta. 35. Už prieš susilaikę priimta 353 už prieš, susilaikę, priimta. 354 už, prieš, susilaikę, priimta. 36 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 37 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 362 už, prieš, susilaikę, priimta. 363 už, prieš, Tikriname. 363. Kuo mažiau balsavimo kortelių, tuo blogiau, sako pirmininkas. Ar jūs už ar prieš? Prieš balsuojate. Na ir taip nesvarbu, sako pirmininkas, vis tiek atmestas yra šis pakeitimas. 364 už prieš, susilaikę, priimta. 365 už, prieš, susilaikę, priimta. 366 už, prieš, susilaikę, priimta. 367 už, prieš. Tikriname. 367 pakeitimas. Atmesta. 38 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Nuostabus puslapiai, sako pirmininkas. 375. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 376. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 428 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 429 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 369 atkrenta. Regi 12 už. Prieš. Susilaikę priimta. 464. Už prieš susilaikę priimta. 465 už. Prieš susilaikę priimtai. 466. Atkrenta 467 už. 465 tikriname rezultatus. Prašau. Baigiame balsavimą. Primta. Primta šis pakeitimas. 4, 6, 7 dabar pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 4, 6, 8 už. Prieš. Susilaikę. Tikriname. 4, 6, 8, prašau. Baigėme. Balsavime atmestas šis pakeitimas. 469 už prieš susilaikę priimta. 473 už prieš susilaikę priimta. 474 už prieš. Tikriname. 474 pakeitimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 475. Už. Prieš. Priimta. 476 už. Prieš. Susilaikė priimta. 477 už. Prieš. Susilaikė priimta. 479 už prieš. Tikriname. Man atrodo, kad primta, bet tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. 4,80 už. Prieš susilaikė atmesta, 481 už, prieš susilaikė, priimta, 482 už, 483 taip pat kartu, už, prieš. Tikriname. Baigiame balsavimą. Baigiame balsavimą. 484. Koks rezultatas, nepasakėte pirmininkė. Rezultatas 24 prieš, 18 už. nelabai supranta kolegos, dėl ko balsavo. Mes jau taip ilgai balsavome, kad padariau klaidą dėl savo paties pakeitimo. Kągi, 484 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 485 už prieš. Susilaikę. Tikriname. Baigiame balsuoti. atmesta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 496 už, prieš, susilaikė priimta. Dabar 497 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad atmesta. Atmesta. Regi 2. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 498 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 499 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 27 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 504 už. Prieš. Susilaikę.

505. Dar kartą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 507. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28. kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 517. Už. Prieš. Pirmininkas

kas už, kas prieš susilaikė priimta. Regi septintasis už, prieš susilaikė priimta. Regi dvidešimt ketvirtasis už, prieš susilaikė priimta. 5, 2, 9 už, prieš susilaikė priimta. Atmestas, sako. Regi 16 Atkrenta 5.30. Užčiuplė. Regi 16 atkrenta automatiškai. 529 atkrenta. Ir dėl to balsuojame dėl regi 16. Regi 16 kas už regi 16. Kas prieš šį pakeitimą? Atmesta. 530. Už. Prieš. Atmesta. 531. Už. Prieš Atmesta. 532. Už, prieš, priimta. 533 ir 534 identiški. Už, prieš, priimta. 535 prieš priimta. Regi 25. Ne, lik ir nereikia. Atkrenta automatiškai. 5, 3, 6. Kas už? Prieš. Kas prieš? Dar kartą. 5, 3, 6, kas prieš dar pakelkite. Aiškiau rankas. Priimta. 30 kompromisas. Kas prieš? Priimta. 5, 4, 4. Dvi dalys. Pirma dalis. Kas prieš? Priimta. Antra dalis. Kas prieš? Atmesta. 5, 4, 5 atkrenta automatiškai. Dabar 31 kompromisas. Kelkime rankas. Priimta. 5, 5, 5, 4, 8. 548, kas už, kas prieš. Atmesta. 555. Kas prieš? Dar kartą. Kas už? 555. Kas prieš? Priimta. 556. Kas prieš? Atmesta. 557. Kas prieš? Priimta. 558. Prieš? Priimta. 559. Prieš? Priimta. Regi 15 atkrenta. 32 kompromisas. Kas prieš? Priimta. Regi 10. Kas prieš? Priimta. 569. Pirmoji dalis. Kas prieš? Atmesta. Antroji dalis. Ir kas prieš? Atmesta. 570. Ir kas prieš dabar? Priimta. 571. Kas prieš? Priimta. 572. Kas prieš? Priimta. 573. Prieš? Atmesta. 574. Prieš? Atmesta. 575. Prieš? Priimta. 576. Atkrenta automatiškai. 577 kas prieš, atmesta. 578, kas prieš, 5, 7, 8. 5, 7, 8 pakeitimas. Kas prieš? Priimta. 5, 7, 9. Ir kas prieš? Tikriname. 579 pakeitimas. Baigėme balsavimą. Primta. 580. Ir kas prieš? Primta. Pirmasis. Prieš. Primta. Antrasis. Prieš. Primta. Trečiasis prieš priimta. Ketvirtasis. Prieš priimta. Penktasis. Prieš priimta. Šeštasis. Prieš priimta. Septintasis. Prieš priimta. Aštuntasis atkrenta. Devintasis. Prieš Tikriname. Devintas pakeitimas, prašau. Baigtas balsavimas, priimta. Dešimtasis. Prieš, priimta. Vienuoliktasis. Pirmasis kompromisas. Prieš, priimta. Dvidešimt ketvirtasis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 prieš priimta. Antrasis kompromisas prieš priimta. 36. Kas prieš? Atmesta. Norite tikrinti 36 pakeitimas. Prašau, tikriname. Baigiame balsuoti viskas čia aišku. 42. Kas prieš? Atkreipkite dėmesį į tai, kad dabar balsuojame dėl 42. Kas prieš? Dar pakelti ar kas priimta. 43. Kas prieš? Priimta. 44. Kas prieš? Priimta. Trečiasis kompromisas. Prieš? Priimta. 115. Prieš? Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Už, prieš, priimta. 62. Kas prieš, priimta. 63. Prieš, priimta. 64. Prieš, priimta. 65. Atkrenta automatiškai. Ne, tikriname 64 pakeitimą, prašau.

prieš priimta. 68 prieš priimta. 69 prieš priimta. 70 pirmasis ir antrasis, visi trys identiški. Prieš priimta. 73 prieš priimta. Penktasis kompromisas prieš priimta. Šeštasis kompromisas. Prieš. Priimta. Devinesdešimtasis. Prieš. Priimta. Devinesdešimt pirmasis. Prieš. Tikriname. 91. Baigėme balsavimą. Atmesta. 92. Prieš? Priimta, man atrodo. 93. Prieš? Priimta. Dar kartą, 93. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Atmesta. 94. Prieš. Priimta. 7. Kompromisas. Prieš. Priimta. 8. Kompromisas. Prieš. Priimta. 109. Prieš. Priimta. Regi 27. Kas už? Ar suklydau? Klausė pirmininkas. Čia visi atkrenta liktais. Suklydau. Regi devintasis. Regi devintasis, prašau. Prieš. Priimta. Regi 27. Prieš. Irgi priimtas. 28. Prieš. Priimta. 29. Prieš. Priimta. 31. Prieš priimta. ND1 prieš priimta. ND5 prieš atmesta. NV6 prieš atmesta. NV9 prieš priimta. 13 NV prieš, priimta. Ir dabar jau galutinis balsavimas dėl viso teksto. Prašau. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta, ačiū. Sveikiname. Next one. We have no time for big congratulations neturime laiko sveikinimo kalboms, turime tęsti balsavimą. Panas Zavėla, jo pranešimas 24 pakeitimas. Prieš pritarta 30. Už, tai yra prieš atmestą. Pirmas kompromisas. Prieš pritarta. Antrasis kompromisas prieš Pritarta. Regi 16, kas prieš pritarta. Regi 20, prieš pritarta. Antrasis kompromisas, prieš pritarta. 33 pakeitimas, prieš pritarta. Trečiasis kompromisas, prieš pritarta. 53 prieš pritartą. Ketvirtasis kompromisas prieš pritartą. Kultūra 12 prieš atmesta 58 ir 9 prieš atmesta penktasis kompromisas prieš pritartą imko 9 prieš pritarta, imko 22 prieš pritarta, kultūra 15 prieš pritarta, šeštasis kompromisas prieš pritarta, septintasis kompromisas prieš pritarta, imko 8 prieš pritarta. 72 ir 3 D pakeitimai prieš atmestą. 75. Septyniasdešimt penktasis prieš. Manau, kad pritartas. Septyniasdešimt šeštasis prieš pritartą. Kultūra devintasis prieš pritartą. Aštuntasis kompromisas prieš pritartą. Devintasis kompromisas prieš pritartą. Dešimtasis kompromisas prieš pritartą. Vienuoliktasis kompromisas prieš pritartą. Dvyliktasis kompromisas prieš pritartą. 88. Prieš pritartą. 97 pirmininkas atsiprašo. 13 kompromisas prieš pritartą. 97 pakeitimas prieš pritartą. 98 prieš pritartą. 99 prieš pritartą. 100 prieš pritartą.

dviejų dalių, nereikia dėl jų balsuoti, 106 kartu prieš pritarta, 107 prieš pritarta, 15 kompromisas prieš pritarta, 16 kompromisas prieš pritarta, 17 kompromisas Pirmininkas atsiprašo. Reigi 19 pakeitimas prieš pritarta. 17 kompromisas prieš pritarta. Nuo 120, 146 ir taip toliau. 119 atkrinta. Taigi dabar e, pakeitimai nuo 120 iki 158 visi identiški, kas prieš. Pritarta. 225 prieš. Tikslinamis dėl 125 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 121. Prieš. Pritarta. 122 iki 124. Prieš. Pritarta. 126. Prieš. Atmesta. 127. Prieš. Atmesta. 18. Kompromisas prieš atmestą. Tikslinamės dėl 18 kompromiso. Balsuoti baigiame. Koks netikėtumas, nedidelis. Per daug šiandien balsuojame. 132 pakeitimas. Prieš atmesta 134 prieš atmesta 135 D prieš atmesta 136 prieš pritarta 137 ir 8 prieš atmesta 139 prieš pritarta 141 prieš, pritarta 143 prieš, pritarta 144 prieš, pritarta 145 kas prieš, pritarta 147 prieš, pritarta 147 Imko 13 prieš pritarta. 149 prieš pritarta. 148 prieš Manau, kad atmesta. Atmesta. 152, kas prieš, pritarta 100 kažkoks tai <laughs> pritarta. 19 kompromisas, kas prieš, ne vienas, pritarta. 156 kas prieš pritarta, 157 prieš pritarta, 158 9 prieš pritarta, imko 17 prieš pritarta, imko 20 prieš pritarta, kultūra 3 prieš pritarta, kultūra 16 prieš pritarta, kultūra 18 prieš pritarta. Imko 10 prieš pritarta, 162 prieš pritarta 163 su žodiniu pakeitimu prieš pritarta 164 prieš pritarta 20 kompromisas prieš pritarta 168 prieš pritarta 21 kompromisas prieš pritarta 172 pakeitimas prieš atmesta. Šimtas septyniasdešimt antrasis atmestas. Tikslinamės dėl 172. Balsuoti pradedame ir baigiame. aiškiai jūsų balsas priskaičiuojamas prieš, tačiau jis nepakankam 173 prieš pritarta, 174 prieš. Atmesta 175 prieš. Atmesta 176 prieš pritarta, imko šeštasis prieš pritarta, 177 prieš pritarta, 178 prieš pritarta, 179 prieš pritarta, 22 kompromisas, ne, prieš tai dar 9 pakeitimas, pirmininkas atsiprašo, kas prieš pritarta 22 kompromisas prieš pritarta, 12 pakeitimas prieš pritarta, 23 pakeitimas prieš pritarta, 24 kompromisas prieš pritarta, 19 D pakeitimas prieš atmesta, 20 D yra identiškas 21 prieš pritarta 22 prieš pritarta regija A, prieš pritarta regija B, prieš pritarta pirmasis pakeitimas, prieš pritarta antrasis pakeitimas, prieš pritarta tre, ketvirtasis pakeitimas, prieš pritarta penktasis pakeitimas, prieš pritarta ir gautinis balsavimas elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Balsavimo įranga pavargo. Balsuoti baigiame. Sveikiname pranešėjus su puikiu balsavimo rezultatu. Dabar Kalfin pranešimas dar kartą Mėginama 11, 12, 13, 14 gal balsuoti kartu, kas už šios pakeitimus, kas prieš. Atmesta 15, kas prieš. Atmesta 16. 16. Prieš. Pritarta. Antrasis prieš. Pritarta 17. Prieš. Pritarta trečiasis. Prieš. Pritarta. Ketvirtasis prieš pritarta. Penktasis prieš pritarta. Aštuonioliktasis prieš pritarta. Devinioliktasis prieš pritarta. Dvidešimtasis prieš atmesta. Dvidešimt pirmasis. Norite tikslintis dėl 20, prašau. Balsuoti baigiame. Atmesta. 21. Prieš pritarta. 22. Prieš pritarta. 23. Prieš pritarta. 24 prieš pritarta 25, prieš pritarta 26, prieš pritarta 27, prieš pritarta 28 prieš pritartį, 29 prieš pritartį, 30 prieš pritartą, 31 prieš pritartą, pirmasis kompromisas prieš pritartą, 35 pakeitimas prieš pritartą, 36 prieš atmestą, 37 prieš pritartą pritarta 38 prieš, pritarta 39 prieš, pritarta 40 prieš, pritarta 40. Norite tikslintis dėl 40 tikslinamis. Balsuoti pradedame ir baigiame pritarta 41. Prieš pritarta 1. Prieš pritarta 6. Prieš pritarta 7. Prieš pritarta 8. Prieš pritarta 9. Prieš pritarta 10. Prieš pritarta 11. O, nėra 11. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Nu, jau, jau vėlu. Baigime balsuoti. Vienbalsiai. O dabar paskutinis balsavimas dėl pono Butikofero parengto pranešimo. Balsavimas svarbus. Pirmas pakeitimas. Prieš. Dar kartą. Pirmas pakeitimas. Kas prieš? Atmesta. Antras pakeitimas už. Prieš. Patvirtinta pirmas kompromisinis už prieš patvirtinta, antras kompromisinis už prieš patvirtinta, šeštas už prieš patvirtinta, trečias kompromisinis už prieš patvirtinta. Penktas, ne, atsiprašo pirmininkas, ketvirtas kompromisinis prieš patvirtinta, tryliktas prieš patvirtinta. Penktas kompromisinis už prieš patvirtinta. Septynioliktas pakeitimas. Dalimis balsuosime. Pirma dalis už prieš patvirtinta, antra dalis prieš atmesta. Šeštas kompromisinis prieš patvirtinta, 22 prieš patvirtinta, 23. 23 pakeitimas prieš patvirtinta, 23. 24 prieš patvirtinta. 26 dalimis balsuojame už pirmą dalį prieš. Dar kartą. 26 pakeitimas, pirma dalis. Prie, kas prieš? Pasitikslinkime. Balsuojame dėl pirmosios dalies elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antra dalis. Už, prieš, atmesta. 27 pakeitimas, prieš, patvirtinta 28. Patvirtinta 29, dvi dalys. Už pirmą dalį. Prieš. Patvirtinta antra dalis atkrenta, 30 pakeitimas už prieš Patvirtinta. Pasitikslinkime. 30 pakeitimas. Balsuokime. Net aparatūrą nebet laiko, sako pirmininkas. Patvirtinta. Septintas kompromisinis prieš patvirtintas. 37 prieš atmestas, 38 žodinis pakeitimas prieš patvirtintas. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu prašome balsuoti. Balsavimas aiškus, sveikiname pranešėjams.